przewodniczący! E, witam wszystkich Państwa. Proszę o zajęcie miejsc. Labą dieną. Sveikinu visus susirinkusius į posėdį, gerbėjai kolegos, ir kviečiu visus susėsti. Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23. Rūksėjo 23 dieną sustabdyta posėdį skelbiu atnaujintų. Praeitos sesijos e, protokolą turite savo dokumento aplankose. Jeigu pastabų nėra, laikysime protokolą patvirtintų. O dabar pirmininko pranešimai kvieščiau visus paklausyti atidžiai. Šį pirmadienį Vengrija nukentėjo nuo labai didelės stikinės nelaimės. Išsipylė labai nuodingas raudonas purvas iš rezervuaro, daug žmonių žuvo, šimtai sužeistų. Europos parlamento vardu norėčiau perduoti savo solidarumo žodžius su nukentėjusių šeimoms ir jų artimiesiems. gerbiami kolegos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad rytoj pažymėsime ketvirtasias metinės nuo Anos Politkovskajos nužudimo. Jūs tikriausiai prisimenate, kad jinai paskyrė savo gyvenimą tam, kad galėtų atskleisti tikrovę apie Šiaurės Kaukazo realybę. Mes žinome, kiek nepriklausomi žurnalistai ir jų darbas yra svarbus mums visiems. Mes nusprendėme pagerbti ponios Politkovskas atminimą, Mes įkovojo už žodžio laisvę, už spaudos laisvę, mes nusprendėme, kad viena iš Europos parlamento salių bus pavadinta jos vardu, Anos Politkovskijos vardu. Mes prisimename jos gyvenimą, jos nuveiktus darbus. Pone Natalija Nestemirova ir Anastasija Barburova taip pat buvo žurnalistės, kur atidavė gyvybę už laisvę. Ponas Stanislav Markelov, Sergei Magnitskiai ir daug kitų buvo teisininkai žuvę už žmogaus teisės, e, kovodami už jas. Mes skatiname Rusijos administraciją kurti ir toliau Rusijoje teisinę valstybę ir padaryti viską, kad ši neaiški situacija pasibaigtų. Spalio 10 dieną švesime tarptautinę dieną skirtą pažymėti mirties bausmės panaikinimui. Norėčiau pakartoti Europos parlamento kreipimasi visose pasaulio valstybėse paskelbti moratoriumą mirties bausmės vykdymui. Mirtis negali būti laikoma teisingumo aktu. Mes su pasitenkinimu pastebime, kad vyksta daug pasikeitimų šioje srityje, pavyzdžiui, Rusijoje, Burundija ar Toge. Labai gaila, Junktinėse Amerikos valstijose ir Japonijoje mirties bausmės ir toliau skelbiamos ir vykdomos. Mes manome, kad viešos diskusijos, demokratinės diskusijos gali prisidėti prie šios padėties pasikeitimo. Mums didžiausia nerima neria egzekucijų skaičius tokiuose valstybėse kaip Kinija ar Iranas. Kreipiamės iš šių šalių administraciją kviesdami nutraukti mirties bausmės vykdymą. E, proszę Państwa, otrzymałem od Grupy Europejskiej Partii. Ponios ir ponai, iš EPP frakcijos gavau prašymą paskirti į komitetus ir tarp parlamentinės delegacijas asmenys, kurių pavardės rasite pateiktame sąraše. Jeigu iki protokolo patvirtinimo pastabų negausime, laikysime, kad tos kandidatūros yra patvirtintos. O dabar, ponios ir ponai, pereiname prie darbo tvarkės. Šiandien ir rytoj posėdžiausime, dvi dienas e, dirbsime, pasitarę su frakcijomis nusprendėme pateikti tokius pakeitimus. Dauguma politinių frakcijų, didžiulė jų dauguma, pasisakė už šios pakeitimus. Jie bus tokie trečiadienį. Mes prie darbo tvarkės pridėsime naują klausimą, o būtent kalbėsime apie tarybos ir komisijos deklaraciją dėl socialinių Lisabonos sutarties nuostatų. Tai vyks po diskusijų dėl bio įvairovės. Antras siūlymas. Paskui užduosiu Jums klaus, klausimus dėl to. Tiesiog paklausiu, ar Jūs sutinkat su to klausimu. At, bus atsisakyta žodinio klausimo dėl jūroje pamestų konteinerių. Šio klausimo šiandien nenagrinėtume ir dabar perinu prie ketvirtadienio siūlome pradėti balsavimą 11.30, o antras siūlymas dėl ketvirtadienio būtų toks - išbraukti diskusijas dėl pono Mankos pranešimo dėl biudžeto numeris 2 210, 2010 rubrikos. Taryba savo pozicijos nepriemė dar dėl to, dėl to diskusijos neturėtų prasmės kai dėl siūlymų, kuriuos jums išsakiau, galite turėti pastabų. Jeigu jų turite, klausau jų. Kolegė Vortman Kol prašė žodžių, prašau. Um, e Gerbiamas pirmininkė, EPP frakcija visą laiką džiaugiasi, kai vyksta išsamios diskusijos sociali, socialiniais klausimais plenarinėje sesijoje. Uh, Vis dėlto tokiams diskusijoms reikia gerai pasirinkti. Dėl šios priežasties pirmininkų saigoje buvo nuspręsta,